tiems, kas, visiems, kurie prisidėjo prie šio darbo. Pirmininkė, ačiū panė McKevin. Baigėme diskusiją šią klausimą. Balsuosime ryto nuo 12 valandos. Rytoj vėlgi dirbsime plenarnėje sesijoje. Dar darbo tvarkė yra paskelta interneto svetainė, o šį vakarą darbą baigiame.